Il Presidente. Allora. Care colleghe e cari colleghi. Mėly kolegos, e, labas vakaras visiems. Skelbiu parlamento sesijos atnaujinimą, sesijos, kuri buvo nutraukta praėjusį mėnesį.